Balsavimas prasidės netrukus, kai tik tai apsvarsysime visus darbo tvarkės klausimus. Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymo etapą dėl e, užkrečiamų gyvūnų lygų šis pavadinimas